pirmininkė komisijos vardu kalbėti. Norėčiau pasakyti, kad labai tinkamas momentas atlikti mūsų uh, požiūrį dėl finansinės paramos Egiptui. Europos audito rūmai taip pat pateikė ataskaitą dėl to, kaip vykdoma mūsų programa, pagalbos programa Egipto vyriausybei. Taigi mes stipriname savo, savo pastangas siekdami pagerinti valdyseną šioje valstybėje, skirta, skirstant biudžetui, e, sustiprinti mūsų pagalbą kai kurie projektai bus tęsiami, pavyzdžiui, žmogaus teisų valdysenos rytyje projektas bus pratestas. Mes komisiją vertiname kaip lakmuso popierėlį e, bendradarbiavimui su šio regiono valstybėmis Ešton tai pasakė, kalbėdamasis Europos parlamentu visai neseniai. Mes turime sutelkti dėmesį į įtra, įtraukianti ekonominę, socialinę raidą, siekiant užtikrinti tvarę ir gilę demokratiją. Šitie tikslai atsispindi mūsų požiūryje į programas, kurios turi būti skatinamojo pobūdžio ir kurios turi pareikalauti tam tikrų pastangų, kad būtų galima pasiūlyti šiai valstybei daugiau už daugiau, ypač demokratizacijos srityje. Taigi toks mūsų požiūris į šią valstybę, tačiau aš su jumis, parlamentarais ir komiteto nariais, norėčiau mm, pasitarti nuolat ir grįžti prie tų pagrindinių mūsų principų. Žinoma, svarbiausia yra įtraukiantis socialinis vystimasis, kadangi tas regionas gali tapti labai pažeidžiamu. E, projektinė pagalba turi būti skiriama pilietiniai visuomeniai Egiptui ir kitų toms valstybėms atsižvelgiant į žmogaus teisų situaciją ir papildoma parama galėtų būti teikiama siekiant skatinti demokratinius procesus. Aš jau sakiau, kad mes aktyviai stebime situaciją, esame parengę keletą iniciatyvų, kurias galime pateikti artimiausių metų ir žinoma, mes norėtume išgirsti jūsų politinės nuostatas kaip gairias ir taip pat norime išgirsti, ką šiuo klausimu mano vadovų taryba birželio 24-25 dienomis vykstanti Bruselėje. Ir žinoma, mes suformuluosime atsižvelgdami į tai komisijos požiūrį į tolesnį šios šalies demokratinių procesų finansavimą. Yes. Um, next speaker, Mr. Karl Pinkston, Europos auditų rūmų atstovas. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už pakvietimą pakomentuoti mūsų specialią ataskaitą dėl Egiptų. pagrindinis audito rūmų tikslas kurti papildomą naudą, skatinant politinės diskusijas. Todėl mes vadovaujamės labai griežtą metodologiją rengdami ataskaitas. Kai mes kalbame apie veiksmų programų įgyvendinimą, visada keliame klausimą dėl jų veiksmingumo ir žinoma bandome atsakyti į pagrindinį audito rūmų klausimą. O klausimas buvo toks. Ar ES komisija ir išorės veiksmų tarnyba padėjo veiksmingai padėti teikti pagalbą po 2011 metų e, įvykių. Taigi mes parengėme ataskaitą, kurioje aptariami du etapai dar valdant Mura Mubarakui ir prezidentui Morsi. Ir atsakant į šitą klausimą, reikėjo pateikti informaciją apie valdyseną pagrindinėse dviejose srityse. Tai yra demokratijos ir žmogaus teisų gynimo srityje ir viešųjų finansimų tvarkymo ir kovos su korupcija srityje. Taigi atlikome tokią apžvalgą iki praėjusių metų rugsėjo mėnesio. Aš nenorėčiau apžvelgti viso dokumento, tiesiog atkreipiu dėmesį į jį. Šiame dokumente jūs rasite audito rūmų suformuotus klausimus ir rasite visą pateikiamą informaciją su statistiniais duomenimis, uh, atsakymais į klausimus ir informacija apie atskirus potėmius. Taigi, ką mes konstatavome? ir padarėme išvadą, kad iš esmės komisija ant išorės veiksmų tarnyba nesugebėjo tinkamai teikti pagalbos, kad tie valdymo klausimai būtų veiksmingai sprendžiami. Jau kalbame apie veiksmingumą, tai atsakymas yra ne. Dėl dviejų priežasčių to nepavyko pasiekti, kadangi Egipto Vietos sąlygos yra labai sudėtingos ir Mubarako ir naujo prezidento Morsi nusiteikimas buvo netinkamas ir buvo pastabėta tam tikrų trūkumų bendradarbiaujant komisijai ir išos veiksmų tarnybai su Egiptu apskritai. Taigi tokia yra bendra išvada ir aš norėčiau komiteto nariams pasiūlyti E, įsigilinti į kai kuriuos konkrečius skyrius, pavyzdžiui, apie finansinės pagalbos e, valdymą. 60 procentų teikiamos pagalbos buvo suteikta pagal sektorinės pagalbos biudžetui principą. Turėtume pasakyti, kad iki šiol Egiptas negali užtikrinti nepriklausomo audito e, priežiūros. Nėra tokios tarnybos, nėra jokių duomenų apie išlaidas karinėms reikmėms. Tiesiog tokios informacijos nėra pateikima, nėra informacijos apie prezidentūros išlaidas, taip pat apie išlaidas iš specialių fondų, į kuriuos buvo pervesta keletas milijardų eurų per pastaruosius metus. Taigi neturime pakankamos išsamios informacijos apie vieš, viešųjų finansų e, išlaidas. Ir norėčiau paminėti, baigdamas e, informaciją apie žmogaus teisės ir demokratiją. Lisabonos sutarties 21 straipsnio pirmoje dalyje yra aiškios nuostatos apie žmogaus teisės ir demokratiją. Tos nuostatos turi būti įgyvendintos be išlygų. Asociacijos sutarties antrajame straipsnėje taip pat yra sakoma, kad žmogaus teisės ir demokratija turi būti puoselėjimos, tai pasakyta 28 sutarties straipsnėje, taigi mes turime atsižvelgti tuos aspektus ir apie tai, ar įgyvenimos visos sąlygos. Taigi tai atsispindi, vis, visą tai atsispindi mūsų parinktoje ataskaitoje. Dėkoju, ponė Minkstin. Pinkstin e, yra 14 norinčių pasisakyti negalite kalbėti daugiau nei pusantros minutės. Prašau laikytis šito laiko limito. Visų pirma, ponas Salafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad situacija Egipte yra žinoma. Mes jau praėjusią savaitę patvirtinome savo rezoliuciją, kurioje Europos parlamentas aiškiai išreiškė savo poziciją. E, ir reagavo į, karinio, e, pe, į karinį perversmą trečiadienio e, vakare. Politinis mūsų tikslas būtų išvengti pilietinio konflikto su kraujo praleimu. Tai būtų didžiulė katastrofa tiek Egiptui, tiek visam regionui. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti audito rūmų atstovui už E, jo aiškę poziciją už tai, kad jis pasakė, kad netinkamai buvo panaudotos lėšos. Tačiau kitas klausimas, jeigu tos lėšos būtų panaudotos tinkumai, tinkamai, ar galbūt mums būtų pavykę išvengti šitos situacijos. Jungtinės Amerikos valstijos e, teikia apie 1,1 milijardų e, Egipto armijai. Mes neseniai sukūrėme specialią darbo grupę ir man kyla klausimas, ar bus įmanoma įtikinti musulmonų brolyje dalyvauti rinkimų procese, nors atrodo, kad jie pralaimės tuos rinkimus, nes dalis islamistų palaikė, e, palaikė karinį perversmą ir dėl to e, pasidaro aišku, kad musulmonų brolyje pralaimėtų rinkimus. Todėl kyla toksai klausimas, kokiomis sąlygomis e, mes galėtume palaikyti šį rinkimų procesą jeigu mes čia kalbame tik apie integracijos procesą, man atrodo, ponė pirmininkė, mums būtų svarbiausia daryti viską, kas įmanoma, kad užkirstume e, kelią tokiam konfliktui, kokį mes dabar matome kitose šalise. Dėkuoju toliau pone Gomes. Aš e, pati galėčiau pasakyti, kad įvykiai Turkijoje rodo, kad demokratija yra ne tik rinkimai. Aš pati esu iš tokios šalies kai mes matėme, kaip buvo nuversta diktatūra. Ir yra labai svarbu e, tokiais atvejais taip pat ir tarptautinės bendruomenės pagalba. Ir todėl yra labai svarbu, kokią žinę mes pasiūsime Egiptui. Ir mm, manau, kad mes toje žinioje turime paskatinti e, pereinamąjį procesą. E, ir e, galiu pritarti kolegai Salafrankai, kad mes turime palaikyti e, rinkimų, rinkimus, rinkimų procesą. Egipte, bet tik tada, jeigu e, rinkimuose bus, galės dalyvauti visos įmanomos partijos. Taip pat e, norėčiau užduoti tokį klausimą. E, kuris būtų susijęs su kariuomenės vaidmeniu ir apskritai kokios, kokios politinės jėgos čia vaidina kažkokį vaidmenį Egipte. Mes žinome, e, kokį vaidmenį vaidina salafistai, o, o kokį vaidmenį vaidina kitos jėgos e, keičiant konstituciją. Ir ar moter, tikimasi čia moterų dalyvavimo ar ne, ar ar jos bus gerbiamos. Jeigu jos bus gerbiamos, tai jos turėtų turėti visas teises ir taip pat reikia nepamiršti saviraiškos laisvės. Dėkoju. Toliau ponia Brantner. Thank you, Mr. Chair, and thank you for being with us today. Dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Mes galime ilgai diskutuoti apie tai, kas atsitiko per pastarąsias dienas, tačiau esminis klausimas yra, kas bus po to, kas bus ateityje. Svarbu kalbėti apie demokratinius rinkimus, tačiau kitas svarbus dalykas yra e, jautrum, jautrumas. E, e, mūsų požiūrio jautrumas mes turime aiškiai. E, kalbėti apie tuos, kas bus valdžioje ateityje. E, Liepos 24 įvyks užsienio reikalų ministrų taryba ir liko dvi dienos e, ir mes per e, dvi, dvi savaitės ir mes per tas dvi savaitės turime nustatyti ar Egiptas eina tinkama linkme ar ne, jeigu ne, tai tada kokios bus tos pasiekmes. Ir manau būtų labai svarbu, kad visos ES valstybės narės pasiūstų aišku vieningą signalą. Tai būtų tikrai galinga ži žinia. Būtų svarbu pasakyti Egiptui, turite dvi savaitės, išnaudokite jas tinkamai, nes kitaip bus rimtų pasiekmių, jos bus ne tik finansinės, bet ir politinės. Aš manau, kad tik tokia yra galimybė. Toliau kitas klausimas susijęs su įtraukties, įtraukties procesu. Uh, E, yra e, didelės aršios diskusijos tarptų taip vadinamųjų liberalių veikėjų. Ir e, kalbant apie visų partijų įtraukimą, mes turėtume pagalvoti, kaip mes galėtume prisidėti, kaip mes galėtume prisidėti prie to, kad visi dalyvautų E, rinkiminėme procese galbūt mes galėtume su kitais veikėjais surenkti kažkokią konferenciją, kurioje dalyvautų musulmonų brolyje ir kitos jėgos. Ačiū. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtos ponė Nets. Uh, uh... Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjams už šią diskusiją. Aš pamenu iš ankstesnių diskusijų apie Egiptą kad esu skubiai raginti išvengti Alžyro scenarijaus, kai buvo nutrauktas rinkiminis procesas, kadangi ne, rinkimai nepatenkino arba pačios visuomenės, arba tarptautinės bendruomenės. Todėl aš bijau, kad tai, ką matome dabar Egiptete, atspindi tą situaciją anuo metu Alžyre. Ir tai kelia didžiulį nerimą. Todėl reikėtų dabar savęs paklausti, kaip išvengti plataus masto pilietinio karo. Jeigu stovyklos pradės tarpusavyje kariauti, tai armija tiesiog taps išganimo vaistas. Todėl turime pagalvoti apie įvairių suinteresuotų šalių, ES vaidmenį, apie galimybę daryti spaudimą. Galbūt tą spaudimą būtų galima sušvelninti, pastebėjus, kad procesas įtampa nuslūko ir iš tikrųjų dabar galvojant apie auditorių pateiktą ataskaitą, reikėtų pasakyti, kad tai yra ir politinio pobūdžio dalykas ir mes turime jį aptarti. Tanok. Uh, thank you, uh, President. Uh, well, personally, um... E, dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėjau Strasbūrė šiuo klausimu ir maniau, kad karinis įsikišimas buvo gerai, nes tai leido išvengti tolesnio kraujo praleimo ir civilinio karo. Mus, musulmonų brolyjos vyriausybė ne, nesugebėjo valdyti šalies, regis norėjo uh, paversti šalį šariato valstybę. Uh, Ir tai galėjo baigtis tarp kitko ir krikščionių persekiojimu. Taigi aš e, skatinu e, su pereinamojo laikotarpio vyriausybė palaikyti kuo glaudesnius santykius ir siekti, kad būtų demokratiniai rinkimai į parlamentą, kad būtų demokratiškai renkamas naujas prezidentas. Buvo nemažai areštų, norėčiau paklausti, kiek tie areštai buvo paskatinti teisėtų norų užtikrinti saugumą ir buvo areštuojami ekstremalūs islamistai, ar tai tiesiog yra toks atsakas tų, kurie dabar yra valdžioje. Ir turime vengti, kad džihadistai nesuplauktų iš Sirijos ar kitų šalių, kur uh, jie dabar yra ir dar toliau nedestabilizuotų padėties Egipte. Dėkui, ponė Liuzing. Ja, dank. Ich Dėkuoju, aš pritariu nuomonėj, kad mes negalime kalbėti apie kalinio pučio o, galimybę be nerimo iš tikrųjų karinės jėgos su muslimų, musulmonų brolyje ir anksčiau bendradarbiavo ir todėl ateityje turime labai atsargiai vertinti karinių pajėgų atstovų pretenzijas į valdžią. Jeigu mes politiškai norime stebėti ir kaip nors nukreipti tuos procesus, tai mes turime ieškoti galimybių užtikrinti socialinės ir kultūrinės demokratinės laisvės ir todėl galbūt turime pripažinti, kad anksčiau e, musulmonų brolyjos vaidmenį mes netinkamai įvertinome. Tuo metu, kai Egipte buvo žudoma, kankinama ir mūsų uh, šalies ministrė ir taip pat kanclerė sakė, kad reikia tiesiog būti pakantiems. Aš manau, kad vis dėlto reikia atsižvelgti į vyriausybės, į, į visuomenės lūkesčius. Kita vertus, ir anuo metu jau buvo 60 įvairiausių pilietinės visuomenės organizacijų atstovų ir reikia įsigilinti į tai, ką jos sako ir rašo. Dėkuoju. Panceri. Gracija. Ačiū. Norėčiau pasakyti atvirai, kad aš e, kartas nuo karto išgirstu labai įdomų vertinimų iš žmonių, kurie domisi Egipto klausimais. Aš manau, kad reikėtų prieš perinant iš vieno etapo į kitą, reikėtų įvertinti iš naujo situaciją, įvertinti tam tikrų e, pajėgų e, galimybės ir pobūdį. Taigi mes turime įvertinti situaciją nebiurokratiškai, taip kaip mes darome šiandien. Tai yra svarbiausia mūsų apsprendimo prielaida, kitaip mes nesuprasime, kas vyko prieš tai ir ką mes turėtume daryti ateityje. Aš manau, kad valstybinio perversmo padariniai jau yra jaučiami, bet nežinia, kas laimės šioje situacijoje, ko gero salafistai, o ne musulmonų brolyjos atstovai, kadangi jie jau dabar imasi e, valdymo m, mm, funkcijų šioje situacijoje. Dabar reikėtų stengtis normalizuoti situaciją. Reikia suformuluoti aišku požiūrį ir remtis tais asmenimis, kurie gali susisiekti su politinių partijų judėjimų atstovais ir tik tuomet pagalvoti apie finansinės paramos teikimą. Euh, e, dėkui, ponė pirmininkė. Regis, arabų šalis vėl slysta link pilietinio karo. Mes turime kažkokių svertų, ir turėtume jais naudotis. Mes nuolat skatiname juos elgtis atsargiai. E, neaišku, ar dabar vyks Alžyro ar Turkijos ar Portugalijos scenarius, bet turėtume nesiekti per greitai nusistatyti kažkokių tai analogijų. regis dabar po išaiškėjo, kad musulmonų brolyje turėjo kažkokią tai darbo tvarkę. Ir mes apie tai sužinojome daug vėliau negu egiptiečiai. Armija čia yra įvykių centre. Tai galbūt mums reikia palaikyti e, tiesioginius santykius su armija, kad žinotume, ko armija nori. Egiptas nėra tokia pat demokratija kaip Švedijoje. Mes negalime kreiptis į juos sakydami, kad turite užtikrinti tvarką pagal konstituciją, bet jų ta konstitucinė tvarka egzistuoja tik vienerius metus. Jie neturi e, galimybės to padaryti. Taigi, mes turime, aišku, gerbti Egipto institucijas, bet tai nepadės mum išspręsti krizės. E, audito rūmai taip pat tą pabrėžė, kad mes teikiame ir finansinę, ir politinė pagalba, bet jinai yra labai formaliai susieta su esamomis institucijomis ir matome, kokią situaciją dabar mes apskritai esame nutolę nuo realios situacijos Egipte supratimo. Europos Sąjunga e, turėtų būti ta, joga, ta jėga, e, kuri turėtų orientuotis, kas vyksta Egipte. Ir aš pritarčiau pono Tanoko realizmui. Tai yra ta karinė jėga, kuri įsikišo, kol kas yra dabar daug geresnis sprendimas negu kiti galimi buvę sprendimai, tik tie, kad neturime leisti e, armijai visas jėgas paimti į savo rankas ne, armija neturėtų tapti vieninteliu veikėju. Pirmininkas primena, kad vertimas bus užtikrintas iki be 21. Ponas Romero Lopes. Pone Romero Lopes. Dėkui. Manau, kad Europos Sąjunga Egipte turėtų stengtis užtikrinti, kad armija atsitrauktų, kad šalis nepasinertų į pilietinio karo, į pilietinį karą. Toliau. Manau, kad mes turime bandyti atsižvelgti į visas uh, politinės jėgas. Svarbu, kad musulmoniškosios jėgos ir locistinės jėgos kartu o, renktų tą pereinamąjį pro, procesą. Mums reikia taikaus polit, visų politinių jėgų sambuvio, o ne konflikto. Nežinau, ar galime surenkti konferenciją šią temą. Taip pat turime e, laikytis tam tikrų sąlygų e, teikdami finansinę pagalbą, bet taip pat turime padėti vystyti ir politinį procesą. Taip pat turime e, gerinti tą sambuvi, draugišką sambuvi partijų įvairių ir politinių jėgų, kurio iki šiol nebuvo. Dėkoju toliau ponas Arlaki. Dėkoju. E, norėčiau palaikyti pono Leon sąžiningą poziciją dėl ES pozicijos į Egipto krizę. E, kai arabų pavasaris tik prasidėjo, mes tada suvo, suvokėme, kad tai bus ilgas procesas su pokyliais ir nuosmukiais ir mes turime būti pasirengę e, tokiai, tokiam ilgam procesui. Turime suvokti, kad nebus staigaus, e, staigios e, stabilizacijos. Ir kas galėjo pagalvoti, kad demokratija bus islaminė. Galbūt buvo klaida palaikyti mor, Mursi nes jis e, bandė, nes jis tarsi destabilizavo Egiptą. Manau, kad neturime kartoti tos pačios klaidos, kurią darė ypač JAV. Mes turime remti ilgalaikį institucijų kūrimo procesą, taip pat ilgalaikį ekonomikos atsigavimą ir būtų dabar neteisinga kalbėti apie pagalbos, paramos e, nutraukimą Egiptui, nes dabar e, ta ekonominė krizė, e, kuri, kuri, kuri yra Egipte, ji galėtų e, turėti katastrofinių pasiekmių. Ir, e, o JAV, kaip žinome, tol, ir toliau siekia pusantro milijardo dolerių pagalbą armijai, bet būtų svarbu, kad jie taip pat teiktų ir civiliams pagalbą. dabar nereiktų galbūt gilintis į krizės detalės, bet reiktų koncentruotis į institucijų kūrimą. Dėkuoju toliau, ponė Kronberg. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, yra daug klausimų, kurie yra platesni negu situacija tik e e Egipte. Pavyzdžiui, ar patikima yra mūsų kova už demokratiją, ar e, karinis perversmas apskritai gali būti laikomas demokratiniu. Ar mes neturėtume išreikšti e, kažkok, bent jau kažkokių pragmatinių abejonių vietoj to, kad palaikytume e, dabartinės į valdžią teisės jėgas, nors matome, kad žmonės e, gatvėse kenčia man atrodo, taip pat turime nepamiršti tam tikrų regioninių aspektų visų pirma, kaip galima pasiekti demokratijos artimuosiuose rytuose. E, turime spręsti e, ne tik pragmatinius klausimus susijusius su ekonomika. E, tada mes ne, ne, nieko neišspręsime. Mes taip patys turime būti nuoseklus ir patikimi savo politikoje. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas ponas Hauvits, prašau, pusantros minutės. Thank you. If we agree with the Commission that Egypt is a litmus test for our neighborhood. Dėkoju. Jeigu mes kalbame apie kaiminystės politiką ir apie Egipto situaciją, kad Egiptas yra tarsi lakmuso popierėlis, reikia nepamiršti. Taip pat turime pagalvoti ir apie tai, ką mes darome. Mes turime prisimti atsakomybę ir turime E, suprasti, jeigu įmanoma iš anksto kažką suprasti, e, kad tam tikrų dalykų negalima instrumentalizuoti. Manau, kad mes turėtume išgirsti daugiau teigiamų atsakymų. Taip pat kitas svarbus dalykas yra ką jau paminėjo keli kalbėtojai, kad turime daryti viską, kad užkirstume kelią pilietiniam karui, bet kaip to pasiekti ir ar mes galime pateisinti šitą karinį perversmą. E, aišku, vienintelis pateisinimas gali būti tas, kad Mursi režimas buvo antidemokratinis, kaip daug kas sakė. Sa sako, aš e, E, pritariu, kad Europa negalėtų vertinti, ar tam tikri veiksmai yra teisingi ar neteisingi, bet aš tiesiog norėjau sureaguoti tai, ką pasakė kai kurie kolegos. 15 minutes for answers, but shared in, among, among you, you know, five minutes each. Yes, Mr. Leon, yes, Mr. Leon you're the first. Well, thank you, thank you very much. You know. uh, I'll try to do it very quickly. Um,